sutikimą kandidatuoti, o balsavimas vyks trečiadienį 12 val. 2016 m. parlamentės veiklos kalendorius buvo patvirtintas balandžio 30 dieną plenarinės sesijos tinklapyje rasite visą projektą. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi antradienį 19 gegužės 12 val. Balsuosime dėl šių pakeitimų trečiadienį